Hello. Welcome to this joint. Uh... Labadiena, sveiki susirinkę į bendrą Ekon ir Jūri komitetų posėdį. Svarstysime labai svarbų klausimą. Šis klausimas labai svarbus Europos parlamentui, tai yra ataskaitos apie valstybės narės Dabar turėtumėm apsvarstyti 272 pakeitimus, kurie buvo pateikti mūsų pranešimui. Na ir pradėsime diskusijas. Evelyn Reigner yra kita pirmininkė. Mes suteiksime žodį bendra pranešėjams. Ir Evelyn Regner juos abu ir atstovauja. Šios dienos posėdė prašome, Evelyn, žodis tau. Labai ačiū Roberto, labas rytas visiems. Aš norėčiau kalbėti vokiškai, tai užsidėkite ausines, jeigu jums jų reikia. Dar kartą labas rytas, pasisakysiu kaip pranešėja, kalbėsiu tiek savo, tiek ir Hug Beje vardu. Mes labai glaučiai bendradarbiaujame. Taigi, mano pastabos apie pakeitimus e, yra tiek mano, tiek ir jo. Mes tas pastabas kartu suderinome. Roberto jau sakė, kad likščiol buvo pateikti 272 pakeitimai. Anksčiau tų pakeitimų buvo mažiau, pats pranešimas taip pat nėra itin didelės apimties. Aš norėčiau pakomentuoti pakeitimus, juos būtų galima suskirstyti į keturis blokus nes iš esmės pakeitimai, jos pakeitimai susijęs su viena iš svarbiausių temų. Visų pirma, 48b straipsnis taikymos rytis. Kalbama apie ribinės vertės, ar tai turėtų būti, pažiūrėjau, 50, tūkstančių, 50 milijonų ar 20 milijonų Viena vertus sumos labai skiriasi, antra vertus galima paaiškinti, kodėl. Yra tokių pakeitimų, kurie orientuojasi naują apyvartos vertę, tai yra 750 milijonų eurų. Aš ateityje labai plačiai tų pakeitimų nekomentuosiu, nes manau, kad pakeitimų autoriai patys pasisakys. Tokius pakeitimus pateikė kolegos iš APP ir EKR. Jie vadovaujasi BEPS principu, taigi siūloma 750 milijono apyvartos riba. Toliau kita pakeitimų grupė, juos pateikė žalieji, guo iš dalies iš ECR ir FDD. Tie pakeitimai susiję su 40 milijonų eurų riba. Pakeitimuose taip pat dažnai rašoma, kad apskaitos direktyvoje, į kurią turėtų būti integruotas komisijos pasiūlymas, yra numatyta teisinė apibrieštis, kas yra didelė įmonė, kas yra maža arba vidutinė įmonė. Na ir čia akivaizdu, kad visos mažos bei vidutinės įmonės nepatenka į direktyvos taikymos rytį. Čia galiotų 40 milijonų apyvartos riba. Taigi MVI tikrai nepatenka į direktyvos taikymos rytį E, direktyvos taikymos rytį jos neturi baimintis, nes čia kalbame tik apie didelės įmonės. Toliau finansiniai metai ir valiutos nurodymas, man atrodo, kad tai labai naudinga ir manau, kad dėl to pavyks susitarti. Labai ačiū visiems, kurie pateikė papildomų pakeitimų. Jie labai praturtina mūsų darbą. Toliau kita svarbi pakeitimų grupė. E, tie pakeitimai susiję su vienu labai svarbiu politiniu klausimu. Turiu omeny. vadinamųjų tikrųjų ataskaitų teikimą ir ataskaitas iš valstybių narių bei ataskaitas apie mokestinius rojus. komisija savo pasiūlyme irgi mini šios aspektus. Taigi, apie ką reikėtų teikti ataskaitas? Ar tik apie e, įmonių veiklą valstybėse narėse ir apie jų filialų veiklą kitose valstybėse narėse ir ar apie veiklą mokestiniuose rojuose? Apie tai irgi buvo pateikta pakeitimu. Toliau yra nemažai pakeitimų, kur kalbama, kad reikėtų teikti tikrasias ataskaitas apie valstybės narės, kiekvieną atskirą valstybę narę. Reikėtų informuoti apie kiekvieną valstybę narę, kur įmonė yra įsisteigusi arba turi savo dukterinių įmonių ir ten vykdo veiklą. Tikriausiai žinote, kad DEVE E, komitete praėjusią savaitę vyko balsavimas. Šiam komitetui labai svarbus vystimosi politikos aspektas. Na, ir ten pasisakoma už tai, kad reikėtų teikti ataskaitas apie visas šalis. Savo diskusijų metu mes į tai taip pat turėtumėm atsižvelgti, taigi reikėtų nepamiršti šio aspekto, kuris yra susijęs su vystimosi politika. Toliau Dar vienas aspektas, aš jau viršiau man skirtą penkių minučių laiką, bet na, norėčiau dar plačiau pasisakyti, nes kalbu ir bendra pranešėjo vardu. Tai aš norėčiau iš, išnaudoti visą laiką. Trečias svarbus klausimas yra turinys. Koks turėtų būti ataskaitų turinys? Kokie įmonių duomenys turėtų būti skelbiami? Čia, ko gero, reikėtų orientuotis į BEPS. Buvo daug įvairių pasiūlymų, iš karto galiu pasakyti, kad e, tie pasiūlymai labai geri, jie išplečia mūsų akiratį. Na ir tikrai su nekantrumu laukiu kompromisinių pasiūlymų. Tikrai norėčiau atsižvelgti visus pasiūlymus, tuomet ataskaita būtų tuomet pranešimas būtų tikrai labai praturtintas, bet galbūt į pranešimą visi aspektai ir nepateks. Tikrai laukiu jūsų nuomonę apie tai, koks turėtų būti ataskaitų turinys, kokie duomenys turėtų būti įtraukti, pavyzdžiui, pavadinimas, geografinė padėtis, toliau, pavyzdžiui, pirkėjai, pardavėjai, aktyvus turtas ir taip toliau. Taigi norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie tai, kokie duomenys būtų patys svarbiausi ataskaitose. Dabar perėsiu prie ketvirtos ryties. Tai yra uh, vienodas teikiamų dokumentų formatas. Komisija kalba ir apie viešąjį registrą. Čia buvo irgi pateikta nemažai pakeitimų. Ir aš manau, kad uh, per šešėlinių pranešėjų susitikimą. Pavyko jau nemažai pasiekti, dirbant su šiais pakeitimais. Apibendrintama pasakysiu štai, ką pateikiau bendrą apžvalgą, bet noriu pabrėžti, jog iš pateiktų pakeitimų matome, kad kai kurių politinių frakcijų pozicijos labai panašios. Na, o kitos pozicijos laikosi, kitos e, frakcijos laikosi visai kitokių pozicijų. Tai per šešėlinių pranešėjų susitikimą kils nemažai iššūkių. Kaip tas pozicijas priartinti vieną prie kitos. Dabar labai norėčiau sulaukti komentarų iš jūsų pusės. labai svarbu toks klausimas kaip viešosios ataskaitos apie kiekvieną atskirą šalį, country by country report. Taip pat nepamirškime, kad dar reikės dėrėtis ir su taryba. Kaip paprastai taryba yra labiau užsispyrusi. Aš tikrai laukiu jūsų pastabų, komentarų ir tikiuosi, kad galų gale ir taryba, taryboje galėsime pateikti stiprią vieningą Europos parlamento poziciją, kuriai galės pritarti visi Europos parlamento nariai. Ačiū. Thank you. First speaker. Dėkoju. Pirmas kalbėtojas tris minutės kalbės Darius Rozatė. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjams už tai, kad parengė šį pranešimą taip pat e, šešėliniams pranešėjams, kurie bendradarbiavo šiuo klausimu. Europos komisija parodė, kad yra rimtai nusiteikusi siekiant pagerinti mokesčių sistemas ES, e, kad būtų sunkiau vengti mokesčių ir vykdyti mokesinius nusikaltimus. Ir EPP yra už tokią iniciatyvą. Šiandien aptariamas dokumentas numato prievolę e, atskleisti mokestinę informaciją plačiai visuomeniai. E, ir to reikalavimo pagrindas yra didesnis Europos įmonių mokesinių prievolių skaidrumas. Mes e, tai laikome pagrystų tikslu, tačiau reikia nepamiršti ir kito svarbaus tikslo, o būtent ES įmonių konkurencingumo palaikymas. Ir siekis nekurti naujų, naujos administracinės naštos Europos verslui. Tai yra pagrindinis iššūkis, su kuriuo mums tenka susidurti. Mes turime surasti pusiausvyrą tarp pagrysto poreikio užtikrinti didesnį skaidrumą ir ap, ap, poreikio apsaugoti ES įmonės ir išlaikyti jų lygiavertę poziciją su konkurentais iš kitų pasaulio šalių. Kai dėl konkrečių klausimų, aš pritariu anksčiau kalbėjusiam kolegai, kad iš tikrųjų yra kelios sritis, kur kyla daugiausia nesutarimų. Ir norėčiau Jums papasakoti EPP poziciją šiuo klausimu. Pirmiausia, 750 riba kaip kad numatoma BEPS 13 veiksme, lyginant su 14 milijonų e, riba numatyta e, apskaitos direktyvoje. Mes esame už 750. Visų pirma todėl, kad nenorime pakengti tarptautiniam startui pasiektam po dėrybų EBPU. E, e ir antra, nenorime primesti papildomų standartų Europos įmonėms kurių neprivalo laikytis jų konkurentai iš ne Europos. Kai dėl taikymos ryties, taip pat norime apriboti šiuos reikalavimus Europos įmonėms ir norime, kad šis sąrašas apsiribotų griežtai e, reikalavimais numatytais pagal 13 BEPS veiksmą. Ir kad tik Jis būtų taikomas tik įmonėms, Europos įmonėms, e, kurios pažymėtos plus e, sąraše ir juodajame sąraše įtrauktosioms įmonėms, tai yra iš mokesinių rojų. Taip pat e, leidžiančios nukrypti nuostatos dukterinėms įmonėms taip pat kelia tam tikrų problemų, nes kai kurios dukterinės įmonės esančios JAV, Kinijoje ir Kanadoje gali nesugebėti pateikti būtinos informacijos, o jos nepateikusios žinoma, jos atsidurs palankesnėje pozicijoje nei mūsų Europos įmonės. Ir tai labai sudėtingas suderinti su šio, šiuo įstatymo projektu. Dėl laiko apribojimų norėjau iš, išsakyti mums kylančias problemas. Mes dar e, iki galo nenusprendėme, kaip balsuosime dėl šio teisės akto. Uh, Žinoma, daug kas priklauso nuo kompromisų, kuriuos mums pavyks pasiekti su kitais pranešėjais. Dėkuoju. The... Dėkuoju EKR frakcijos vardu. Ne, atsiprašo pirmininkas Juri. Komiteto atstovė atvyks vėliau, taigi vis dėlto EKR frakcijos atstovas. Kartais pateikiamas argumentas e, priešinantis šalių ataskaitoms e, yra susijęs su komercinių paslapčių atskleidimu, bet tai nėra tiesa, kadangi jau dabar įmonės gali išsiaiškinti daugelį tokių komercinių paslapčių, jei tik to nori. Pati įmonė gali pasižiūrėti į kitų šalių, kitų įmonių finansinės ataskaitas, muitinės statistiką ir kitą informaciją. Didesnė įmonė bet kada iš mokesčių konsultacinės įmonės gali užsisakyti mm, konkurento ataskaitą ir tada neturime informacijos tik tai apie tam tikrus mokesčių rojus ir trečiasis šalis. Ir Tokiu būdu tos komercinės paslaptis taikytinus tik tai tam tikroms įmonėms. O mums svarbu užtikrinti, kad visos į Europos įmonės turėtų laikytis tų pačių prievalių ir reikalavimų. Neprotinga kurti kelias apibrieštis didelėms įmonėms. Kai kas sako, kad šalių ataskaitos labai brangiai kainuoja, bet tai nėra tiesa. Buvo juntamas pasipriešinimas mažesniems apyvar, mažesnėms apyvartos riboms sakoma, kad administracinė našta tokiu būdu padidės, bet dabar jau daugelis įmonių renka duomenis, kurių tiesiog neskelbia. Todėl administracinės naštos e, aspektas, šia, argumentas čia negali būti naudojamas. Kiti e, subjektai taip pat reikalauja atskleisti informaciją, tarp jų investuotojai, pavyzdžiui, O finansinės ataskaitos yra labai svarbios palaikant ryšius ar įmonės, visuomenės ir piliečių. Ir todėl jos turėtų būti kaip galima aukštesnės kokybės. Aš manau, kad plataus masto viešasis, e, viešos ataskaitos padidins rinkos skaidrumą ir veiks, funkcionavimo veiksmingumą ir prisidės prie konkurencingumo didinimo. Nors EKR yra įsipareigojusi skatinti uh, laisvą ir subalansuotą rinką, ne visi frakcijos nariai palaikė mano nuomonę. Aš manau, kad šios, ši, ši, ši apyvartos riba turėtų būti taikoma tik tai 10 procentų didžiausių įmonių. Dėkuoju. Thank you. Dėkuoju. Bono Karim nėra, taigi pereisime prie Alde frakcijos ir pasakys ponas Kalvė Šamau. Gracias, señor presidente. Dėkoju, pirmininkė. Kaip ir anksčiau, aš kalbėsiu kolegos pono Kavada vardu, jis užsiemęs rinkimų kampaniją. Taigi kalbėsiu ir savo, ir jo vardu. Ir išsakysiu Aldės poziciją. Mums labai svarbu, kad ši sistema turėtų būti įdėkta. Reikia imtis veiksmų, kad parodytume piliečiams, jog judame skaidrumo link ir norime daugiau informacijos ir daugiau demokratijos. Daug mūsų priešų mus laiko. Turime nemažai priešų tiek tarp įmonių, tiek taryboje tam, tam, tik, tam tikrų šalių. Tačiau nebūkime pernelyg ambicingi, užtikrinkime, kad šis dokumentas e, būtų patvirtintas. Taigi mes manome, kad tai turi būti pirmasis žingsnis ir jis turi būti proporcingas ir kad darytume pažangą žingsnis po žingsnio. Mes dar turime padirbėti keturiose svarbiausiose sritise. Pirmiausia, tos apyvartos ribos. Alde pateikė savo pastabas šiuo klausimu. Tai yra kvazi techninis klausimas. Mes, mums dar trūksta informacijos ir norėtume pasakyti tiesiog, kad negalime nustatyti, ar gali būti pasiekta pusiausvyrą ar ne, nes tiesiog trūksta informacijos. O ta informacija yra apie tai, kiek įmonių patektų į, į tų standartų taikymą. Jeigu, pavyzdžiui, vietoj 750 būtų taikoma 700 riba, ar nuo 90 iki 97 procentų padidėtų tada. Vienintelė rizika, kuri kyla čia, yra tai, kad kai kurios didelės žinomos įmonės, apie kurias dažnai rašo žiniasklaida, sugebės išsisukti nuo tos 750 ribos. Ir būtų labai keista, jei tos dauginacionalinės įmonės galėtų išvengti šios prievolės. O tai prieštarauja mūsų skaidrumo siekiui. Čia pirmiausia yra ne mokesčių klausimas, bet skaidrumo klausimas. Žinoma, natūrali reakcija būtų laikytis EBPO techninio didelės įmonės apibrėžimo. Bet nežinome, ar jisai bus naudingas apsprendžiant ir apsisprendžiant dėl apyvartos ir mokesčių planavimo agresyvių politikų. Man atrodo, kad reikėtų palikti tam tikrą erdvę kompromisams. Toliau, ką sakysime ir ko nesakysime. Žinoma. Žmonės sako, kad jau nebegalima daugiau apkrauti e, administracinę naštą įmonės, nes jau dabar tie duomenys yra teikiami mokesčių inspekcijoms. Taip, mes nekuriame naujų duomenų reikalavimų, tie duomenys ir taip jau egzistuoja. Žinoma, mes e, ne, negalime tokiu būdu mažinti įmonės strateginių pajėgumų, rinkos pozicijos ar planavimo Žinoma, tam, kad rinka būt, funkcionuotų gerai, e, turime laikytis pagrindinio abipusiškumo principo. Taigi, turbūt galėtume susitarti dėl sąrašo, remiantis pavyzdžiui BEPS. Ir taigi turėtume susitarti dėl to sąrašo, taip pat numatyti e, apsauginį straipsnį kur galima būtų numatyti įvairiausius dalykus. Pavyzdžiui, užtikrinti, kad komisija stebėtų, ar tas sąrašas tinkamai naudojamas. Ir labai svarbu numatyti tą apsaugos straipsnį, kad įmonės nesijaustų, kad jom kenkiama. Trečia yra informacijos kaupimas. Komisijos pasiūlymas šio klausimu atrodo gana protingas, ypač atsižvelgiant į tai, kad komisija žino, kaip sudėtinga bus įdėkti šį reikalavimą, taigi aš labai vertinu jos pasiūlymą. Tačiau galbūt galima būtų laikytis kitokio požiūrio ir palikti duris atvertas komisijos pasiūlymui ir parlamento ar kitų institucijų galimybei prašyti informacijos iš konkrečios šalies, jei kyla tam tikras įtarimas, arba jeigu šis klausimas, tap, arba jeigu ta informacija taptų jautri ir galėtų nulemti demokratinių rinkėjų nuomonę. Galėtume numatyti tam tikrą lankstumą, derinant juodosius sąrašus. Dėkoju. Uh, GUE Ne? Taip? Prašau. E, por desgracia. Ačiū pirmininkė. Deja. Mūsų šešėlinis Miguel Viegas negalėjo atvykti į posėdį, taigi aš pasisakysiu jo vardu. Perskaitysiu jo nuomonę dėl šio pranešimo. Atsiprašau dėl to. Visų pirma, sveikiname pranešėjus mūsų frakcijos vartų. Mes nusprendėme neteikti pakeitimų dėl uh, ribinių verčių ir dėl duomenų paskirstimo. Mes pritarėme pranešėjų nuomoniai. Toliau dėl komisijos pasiūlymo mes galvojame, kad jis nepakankamas užtikrinant mokesčių teisingumą, sažiningumą, tai, ko žmonės tikėsi. Mes remiame 40 milijonų eurų ribą e, dėl duomenų atskirimo, segregavimo ir dėl to, kas yra, ko, ko yra tikimas iš mūsų. Dabar dėl informacijos atskleidimo kriterijų. Mes galvojame, kad rei, turi būti išskirstimas pagal darbuotojus atskirose sektoriuose ir pranešėjau buvo toks pirminis pasiūlymas, tai mes mielai ieškotumėm kompromiso šio klausimo. Ir galiausiai mes galvojame, kad turėtų būti bendras atviras duomenų formatas naudojimas. A, jeigu reikėtų galbūt ir koordinuoto požio, galbūt ir su tai vyriausybinėmis organizacijomis teisėmis e, dirbant. Paskal Liuram. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau dar kartą e, priminti pranešėjams, kad džiaugiuosi parengtų pranešimus, sveikinu tikrai kokybišką darbą. Ir kaip Gūja kolega sakė, mes bendrai esame pateikyti šio pranešimu. E, vis tik tai norėčiau pabandyti atsakyti kai kuriuos kolegos kalvė šambon užduotus klausimus, jis ir vieną kartą juos kėlė. Jis nori paaiškinimų, kurie, man atrodo, visai nesudėtingai pateikiami. Tai pirmas klausimas yra dėl ribos. Uh, Kodėl 40 milijonų eurų ta riba, o ne 500? Aš norėčiau priminti ir pranešėjų poziciją, kad 40 milijonų riba yra ir apskaitos direktyvoje taip nustatyta, kokios yra didži, didelės kompanijos. ES tas apibrėžimas jau egzistuoja. Tai yra didelė kompanija. Uh, Mm, tokiai, toks yra skaičius palyginti su kitomis įmonėmis. Būtent taip, ta riba yra nubrėžiama pagal ES teisės aktus o ne pagal vienos ar kitos orga, tarptautinės organizacijos kažkokius tai um, kažkokias rekomendacijas ar gairias ar, ar, ar kažkokius nu, nu norus pakeisti ES institucijų nubriežtą ribą. Tai kodėl 40, o ne 500? Paskalvė e, Šamon kėlė tos klausimus. Na, jis aišku žino tos atsakymus, bet mes apsimesime, kad nežinome, kad jisai nežino aktualių 40 ir 700, kodėl e, eina kalba apie 90 procentų įmonių, kurios, kurioms nebūtų taikomas šis tekstas. Jeigu būtų pakeista ta suma, tai būtų 90 procentų įmonių, kurioms būtų taikoma ta, tas tekstas. Tai reiškia, nuo 10 prie 90 procentų mes perėtumėm. Tai čia toks atsakymas būtų kolegai kalvėšamo, bet aišku, jis puikiai žino tą atsakymą ir, ir tiesiog ta, ta, tas ribos pakeitimas nėra toks jau nekaltas ir niekam nepakenkintis, nes procentas pasikeis nuo 10 prie 90 procentų įmonių. Be to reikia turėti omenyje, kad na, ne vien tik tai įmonių skaičius pasikeistų, bet dar ir um, apyvartos skaičiai visiškai pasikeistų. Tai įsivaizduokite, jeigu 700 būtų milijonų, 10 procentų, ką reiškia, tai kokia yra ta jų apyvarta. Ir aišku, tikrai padariniai milžiniški. Uh, tai reikėtų laikytis tos ribos, kuri evoliucionuotų laikui bėgant. Na, kodėlgi ne, gal galima gal ieškoti kažkokių tai tarpinių variantų. Tai tuo klausimu tiek aš norėjau pasakyti, man atrodo, jis yra labai svarbus tas klausimas. Dabar kitas dalykas - informacijos agregavimo, apjungimo klausimas. Uh, Apie tai jau kalbėjome, kad e, nuolat reikia atnaujinti mokestinių rojų sąrašą, bet tas nuolat, e, nuolatinis atnaujimas praktiškai neįmanomas yra uždavinys. Tiesiog reikėtų informaciją už kiekvieną atskirą valstybę pateikti. Ir aš, pavyzdžiui, JAV pateikčiau situaciją kaip JAF atsid... E, mokesnių rojų sąraše atsiranda, tai tai nerealu, tai nesuvokiama. Tai tiesiog būtent reikia žiūrėti į įmonių situaciją, administracinę naštą, na, čia būkime rim, rimtai elkimės. Mm, valstybės, na, ries privalo pateikti labai tikslės ataskaitas, tą puikiai žinome, tai administracinė našta mm, tikrai šio klausimo nors pritaikius nepasikeistų. Gerai, tai informacijos agregavimas, iš jau sakiau, taikymas rytis, pasakiau. Uh, Na ir toliau dar tokie techniniai dalykai, taip dirbsime toliau, aš lauksiu argumentų dėl to, kokia informacija turėtų būti pateikiama. Na ir, aišku, klausimas, kiek tos informacijos turėtų būti pateikiama. Uh, mes atskaitomybės ataskaitose, man atrodo, kad čia, um, aišku, kuo daugiau į detalės leidės, tuo daugiau atsira, palengvėja darbas trečioms šalims ir, ir, ir fiskalinės darbas taip pat. Labai ačiū, Paskal. Dabar noriu, norėčiau steikti žodį FDD atstovams. Panos, ponios Ferrara nematau salėje, bet matau ponę Štorch. Ačiū mes kalbame apie tai, kad reikėtų uh, atskleisti mokestinės paslaptis. Bet kas atsitiko, turime du bendra pranešėjus ir jie abu yra socialistai. Man atrodo, čia kažkas e, ne taip, galbūt jūs nesupratote, koks svarbus šis dosie. Dabar komisijos pasiūlymas dėl ribinės vertės. 750 milijonų eurų tokia apyvarta siūloma, tai neįtikėtina. Panašu, kad komisija piknaudžiauja savo kompetencijomis dėl atskaitomumo. Ji kišasi ir į mokestinę teisę, bet tai turėtų išlikti nacionalinė kompetencija. Uh, buvo neteisingai pasirinktas teisinis pagrindas. E, galima pasiūlyti įmonėms tokį teisės aktą apskūsti dėl neteisėtai parinkto teisinio pagrindo. Toks teisės aktas taptų niekinas. Pasiūlymus siekiama e, mokestinę teisę paversti Europos bendrijų kompetenciją. Mes negalime su tuo susitaikyti. Jūs norite uh, ta viršutinė komisijos siūloma riba nuo 750 milijonų eurų sumažinti 40 milijonų. Ar jūs skaitėte komisijos pasiūlymą? Komisija e, savo pasiūlymą buvo skyrusi didžiosioms, vals... didžiosioms įmonėms, bet ne mažoms. Tai yra e, e, taikymas rytis tos didelės įmonės, apie kurias šiaip ar taip automatiškai reikia uh, keistis informaciją, o dabar jūs siūlote ribą sumažinti iki 40 milijonų. E, tai reiškia, kad direktyva būtų taikoma ir mažesniems įmonėms. Tai sužlugdys visą ekonomiką. Kodėl jūs taip darote? Ar čia turkus, kad deramės dėl rib, tos ribinės vertės? Tai gal tuomet reikėtų vietoj 750 milijonų tą ribą padidinti iki 750 milijardų, gal tuomet rastumėm kažkokią aukso viduriuką. Ir taip pat noriu pasakyti, kad tai, ką jūs siūlote, yra tiesiog absurdiška, mūsų diskusijos absurdiškos. Ar jūs skaitėte Business Europe laišką? Tikiuosi, kad taip. Manau, kad tas laiškas puikus dėl dviejų priežasčių. Pirma, ten aiškiai įvardinta, jog vyksta absurdiški dalykai. Tai labai aiškiai pasakyta. Ir antra, laiškas yra tiesiog puikus, nes jūs jo negalėsite ignoruoti. Jūs negalėsite apsimesti, kad e, ekonomikos sektoriaus atstovai su jumis nebendradarbiauja, su jumis nešneka. Visi supranta, kas čia vyksta. Uh, Tai tikrai labai, tai kas dabar vyksta, labai sustiprins ir euroskeptikus. Jūs norite dėrėtis dėl e, pakeitimo. Aš jums siūlau pasinaudoti mano 37 pakeitimu, kur kalbama apie tai, kad komisijos pasiūlymą iš viso reikia atmesti. Ačiū. Dabar NF šešėlinė pranešėja, ponia Kapel. Ačiū, pirmininkė kova su mokesčių vengimu po LuxLeaks skandalo tapo ES prioritetu. Siekiama užtikrinti didesnį skaidrumą, sąžiningą mokesčių konkurenciją ir apmokestinimą prie šaltinio. Tai yra labai svarbu, norint užtikrinti skaidrumą. Būtina automatiškai keistis e, informaciją apie deklaracijas ir teikti ataskaitas apie valstybės nares. Tai jau dabar daroma. Valstybių narių institucijos gauna informaciją apie didžiasias įmonės. Dabar dėl tų keturių pagrindinių klausimų, kuriuos jūs minėjote. Pažvelkime į EBPO nustatytą BEPS veiksmų planą. Man atrodo, nėra teisinga sumažinti 750 milijonų eurų iki 40 milijonų. Iš tikrųjų, tik didelės įmonės turėtų viešai skelbti informaciją apie savo pelną. Tokią informaciją šiaip ar taip jau gauna ES institucijos. Jūs sakėte, kokia informacija turėtų būti atskleidžiama. Aš manyčiau, kad ir čia reikėtų vadovautis ABPO BEPS. Reikėtų vadovautis tarptautiniais standartais dėl informacijos kelbimo. Tik tokiu būdu galime išsaugoti ES valstybių narių įmonių konkurencingumą. Taip, yra būtina užtikrinti skaidrumą, bet dėl to neturi nukentėti konkurencingumas ir dėl to nereikia sukelti papildomos administracinės naštos įmonėms. Registras turi būti prieinamas, bet ne plačiai visuomeniai, nes tame registre bus ir daug verslo paslapčių. Tas registras turi būti prieinamas bankams, institucijoms, bet tikrai ne plačiai visuomeniai. Dankeschön. Um, jetzt hat das... Ačiū. Ferrera Gut, paskui e, Pervanche Beres. Sí, muchas gracias. Bien, eh, como saben, soy la ponente. Ačiū pirmininkė. Kaip žinote, esu šešėlinė Teisės reikalų komitete. Mm, pateikėme 22 pakeitimus. Iš esmės mes giname komisijos pasiūlymą, siekiant užtikrinti pusiausvyrą tarp skaidrumo viena vertus ir mm, garantijų, kad investavimo aplinkai nebūtų padaryta žala, kaip ir investavimo kompanijoms. Reikia galvoti apie informacijos formatą, kas turi būti pateikiama už kiekvieną valstybę narę. Ir tie 40 milijonų ar 750 milijonų mes remiame komisijos pasiūlymą, nes jis atitinka BPO praktiką. Mm, mes remtumėm 750 visoms valstybėms, išskyrus Graikiją, nori, kas nori blokuoti procedūrą, man atrodo, reikia realistiškai vertinti visą tai. Pabandykime surasti tinkamą pusiausvyrą. Ponas Kalvė paprašė papildomos informacijos iš komisijos ir aš paantrinčiau jo prašymus būtent dėl konteksto, kad komisijos pasiūlymai atitinka keliamus tikslus, kad būtų daugiau skaidrumo. Dar vienas klausimas dėl saugiklio punkto informacijos atskleidimo nereikėtų, jeigu jį pakenktų verslo pozicijai, bet tą reiktų pagrysti. Reikia, aišku, pusiausvėros pasiekti. Šiaip, aišku, reikia turėti minė, kad procedūra gali būti pakankamai ilga, bet reikia užtikrinti skaidrumą, teisinį tikrumą ir konkurencingumą. Herzlichen Dank, Pervanche Perez. Oui, moi je voudrais. Pervanche Perez. Norėčiau padėkoti praneš, gerbiamą pranešėją už jūsų pasiūlymus. Man atrodo, iš tikrųjų, kaip ir buvo pasakyta, reikia kompromiso mm, tarp 40 milijonų ir 750 milijonų. Ir reikia siekti kompromiso, turint omenyje, ką komisija pasiūlė. Aš būtent kompromiso biurose norėčiau pasiūlyti, kad jūs kaip pranešė laikytumėtės, kaip galima platesnių žmonių linijos Na ir aišku, kad būtų nepamirštas noras ir diskutuoti su valstybės narėmis. Kai kurios valstybės narės, e, reikia turėti omenyje, pasiūlė ir feizingin palaipsniui įvesti tą ribą, kuri galėtų sukurti pusiausvyrą ir tokiu būdu galėtume rasti galbūt sprendimą su taryba. Ir e, dabar tai, ką mes darome panas komitete, dėl mokesčių rojų ir, ir mes galvojame, kad iš tikrųjų parlamentas turi aiškę poziciją išreikšti ir ko Europos parlamentas norėjo bankų srityje, pavyzdžiui, mes matome, kad jau mūsų siekiai duoda rezultatų. Aš labai atidžiai analizuoju verslo pasiūlymus, kuomet jie yra naudingi, kad, kad būtų sukurtos darbo vietos, kad būtų paskatintos investicijos Europoje, tai viskas gerai, bet jeigu tik tai yra ignoruojami tie teisiniai aktai ir jų užtikrinti pasiekimai, pavyzdžiui, bankinės srityje, ko mes pasiekime, jeigu yra tik tai kaž, kažkas tai daroma visai kitą kryptimį, tai negerai, pavyzdžiui, turėtume į Oxfamką e, rodo bankinėje srityje, kad e, akivaizdu, kad nereikia visiškai akliems. Oksfam ataskaita rodo, kad bankinė, bankinis sektorius tikrai nenukentėjo, bankinėme sektoriuje tikrai nenukentėjo konkurencingumas vis dėlto, kad buvo pritaikytos taisyklės dėl atsiskaitimo ataskaitų už kiekvieną valstybę narę atskirai. Tai priešingai, nes tai vėl E, taip, pastaraisiais metais padaryta pažanga nebūtų buvusi įmanoma, jeigu EBPO nebūtų dėjusi pastangų nustatydama BEP standartus. E, visa tai padarė daugiausia EBPO. Ir todėl, manau, svarbu, kaip galima arčiau pasilikti prie to auksinio standarto, kurį įdėgia EBPO. Manau, kad svarbu pasakyti, kiek įmanoma nesugriauti netyčia EBPO atlikto darbo tarptautiniu mastu. Ir galiausiai aš sutinku su kolegomis, kurie siūlė įvesti apsaugos straipsnį. Nes jeigu dėl komercinių dalykų verslas norėtų tartis su mokesčių informacija dėl e, informacijos neatskleidimo, dėl tam tikrų komerciškai jautrių dalykų, turėtume numatyti tokią lankščią galimybę. Dėkoju. Dankeschön. Äh, das Wort hat jetzt Mr. Calvet. Dėkuoju, ponas Kalvi. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė pirmininkai. Aš suprantu, kad laikas baigėsi, bet konstruktyviai norėčiau reaguoti į du dalykus. Ponas Duran, nors jo ir nėra, žinau, ką jisai sako apie 10 procentų, apie įmonės, apie 80 procentų įmonių, bet aš norėčiau pasakyti, kad Tos įmonės e, neįtraukiamas yra dėl to, kad joms, jas norime nubausti ar ką, bet e, dėl to, kad čia kalbame apie mokesčius. Ir e, svarbiausia kalbėti apie, atsižvelgti į, mm, apie tai, kokia yra apyvarta, koks jos dydis. Ir tas dydis jau yra svarbi, mums suteikia svarbią informaciją, viešą informaciją. Ir ta informacija yra pati svarbiausia mokesčių institucijom. Ir taip pat atsakau poniai Beres, kad Pone Beres, jeigu kažkas sako, kad nori kompromiso ir paskui priverčia komisiją kažką daryti, tai čia jau ne kompromisas. Ne, prašau, nesupraskite mano ketinimų neteisingai, aš esu už kompromisą. Manau, kad jis neturėtų būti sunaikintas, tačiau Komisijos pasiūlymas turi tam tikrų privalumų, nes jis jau savaime egzistuoja. Bet žinoma, galėtume kalbėti apie 650-700 ir yra tam tikrų kolegų, kurie nenori tai priimtų, bet, bet kuriuo atveju, kaip sakė kolega, kolega iš Ispanijos, man reikia iš komisijos daugiau informacijos, kodėl uh, remiamės EBPO standartais todėl, kad e, tai leis mum pasiekti 97 procentus e, vis, visų įmonių. Bet e, aš vis tiek nemleisiu rankų ir kovosiu dėl kompromiso. Tai tiek. Labai ačiū, labai ačiū visiems diskusijų dalyviams. Pažiūrėjau, kiek valandų. Ir Dabar, kaip pranešę, pasisakysiu be galo trumpai, nes baigėsi mums skirtas laikas. Mes dirbame labai intensyviai, gegužės 30 dieną vyks balsavimas, kitą savaitę Strasbūrė vyks šešėlinių pranešėjų susitikimas. Na ir tikrai galite būti tikri, kad mes darysime viską tam, kad galėtumėm uh, kažkaip suderinti tokias labai skirtingas pozicijas. Galbūt pavyks susitarti dėl rybinės vertės ir dėl kitų klausimų. Darysime tikrai viską, ką tik galime. Su didžiuliu susidomėjimu išklausiau, kad jums labai svarbus EBPO vaidmuo, kad norite tai pabrėžti. Vis dėlto Europos parlamentas e, kalba ir apie kitus dalykus Ataskaitos yra labai svarbus instrumentas, norint užtikrinti skaidrumą. Norime sudaryti sąžiningas konkurencijos sąlygas ir mažoms bei vidutinėms įmonėms. Jos dabar labai kenčia nuo didžiųjų įmonių savivalės. Skaidrumas yra be galo svarbus, skaidrumas svarbus investuotojams primant sprendimus tai nekenkia įmonių konkurencingumui. Tai jau pastebėjome bankų sektorija. Ir tikiuosi, kad skaidrumas nepakenks ES įmonių konkurencingumui. Tam tikrų domenų skelbimo kaštai turėtų būti kiek įmanoma mažesnė. Kaip pirmininkė norėčiau baigti šį posėdį. Labai ačiū visiems. Jūsų komentarai parodė, kad e, kai kuriuose sritise galbūt pavyks rasti kompromisus. Linkiu visiems geros dienos.